E, nori, kad sprendima, jų sprendimas būtų įgyvendintas. Madam, like Pane Vordan, Vodaden, aš norėčiau Jums priminti, kad 2016 metų šūkis buvo susigražinkime kon, įvykių kontrolę ir būtent tą ir siekia padaryti Jūsų parlamentas. Mano šalies e, e, žmonės e, yra nepriklausomi, žmonės priima įstatymus ir aš noriu, kad žmonės priimtų savo sprendimą. Ir 2016 metais mes neturėjome jokių šūkių, nes mūsų partija buvo sukurta po referendumo. Pone Giori, pusantros minutės. Yes, yes. Pone Giori, dėkoju, pone pirmininkė. Sajnos egyes tagállami vezetőkből hiányzott a bátorság, a bölcsesség és a hosszú. Kai kurie valstybių vadovai dėja negali mąstyti į priekį ilgojų laikotarpių. Ta mes ir pamatėme praeitą savaitę. Būtent todėl ES nepradėjo plėtros dėrybų su Šiaurės Makedonija ir Albanija. Kaip Višegrado ketvirtukas dar prieš vadovų tarybą sakė, šis sprendimas turi įtakos mūsų patikimumui ir mūsų pačių stabilumui. Turime veikti geopolitiškai, bet tai dabar yra neįmanoma. Kadangi tai neįmanoma, mes negalime E, siekti net ir savų interesų, e, pripažindami šių valstybių pažangą, e, leisti jiems, joms priartėti prie mūsų. Aš nežinau, kiek mes atsitraukėme nuo tikslo linijos. Mes dabar esame nepatikimi ir nebūkime, neturėkime iliuzijų, kad, kad, kad neatsiras konkurentų, kurie užpildys tą tušum, tuštumą ir mąstys labiau į priekį. Be to labai keista, kad E, Europos Sąjungoje labai skirtingai žiūrima į labai panašius dalykus, kaip pavyzdžiui, kur nors e, kitur kažkas vyksta, Europos Sąjunga e, reaguoja, tai kitokios mintis yra antieuropietiškos. O dabar mes atstumėme e, dvi šalis, kurios nori stoti Europos Sąjungą ir tie blokuojantys nėra antieuropiečiai. Susimastykime. Pone, pone Fritson. Alman. Under förra veckan så godkände det Europeiska rådet Praeitą savaitę Europos vadovų taryba patvirtino peržiūrėtą susitarimą dėl išstojimo ir peržiūrėtą politinę deklaraciją. Taigi, Europos Sąjunga padarė viską, ką turėjo padaryti tam, kad užtikrintų, kad Junktinė karalystė galėtų išstoti su susitarimu. Ir aš norėčiau padėkoti mūsų pagrindiniam dėrybininkui, ponoj Mišeliui Barnie, už puikų darbą. Vienybę pavyko išlaikyti, pavyko atsižvelgti į Europos parlamento reikalavimus. Taip, visi esame susirūpinę dėl to, kad Junktinė karalystė trauksis iš Europos Sąjungos. Ir taip, yra tokių Britų, kurie dabar kovoja, kad būtų surinktas naujas referendumas. Ir jungtiniai karalystiai dabar tenka didžiulė atsakomybė, ypač Borisui Johnsonui. Ir aš norėčiau tikio, tikėtis, kad jungtinės karalystės parlamentas suras išeitį iš šios sudėtingos situacijos. Dėkuoju toliau, ponia Porit. Aš norėčiau padėkoti mūsų bičiuliams ES už jo kantrybę dėl breksito, bet nereikėtų turėti iliuzijų. Šis susitarimas yra tiksinti bomba. Po šiek tiek mažiau nei po metų vėl gali kilti grėsmė, kad Junktinė karalystė išstos be susitarimo. Be to skirsis mūsų standartai, aplinkosaugos standartai, darbuotojų teisų standartai. Da, ir buvo nuspręsta išbraukti žodžius dėl vienodų sąlygų taikymo visiems ir perkelti tos žodžius į politinę deklaraciją. Akivaizdu, kad sunku bus dėrėtis dėl laisvos priekybos susitarimų, jei mūsų standartai labai skirsis ir tikėtis, kad per vienerius metus pavyks susitarti dėl to susitarimo, e, nežinau, ar yra įmanoma pirm, ministras pirmininkas turės nemažai padirbėti, jisai nustato savo kažkokios, kažkokius terminus, išstojimo datas, bet tai neturėtų pakengti mūsų jaunimui. Borisas Johnsonas atsisakė pasirašyti prašymas atidėti išstojimo datą. Mes negalime leisti, kad, kad jis ir toliau žaistų su Didžiosios Britanijos piliečių balsais ir nuomonė. Dėkuoju toliau, ponė Philips. Dėkoju. Šeštadienį kartu su milijonais žmonių aš Londone išėjau į gatves, reikalaudama, kad būtų leista žmonėms dar kartą išsakyti savo nuomonę. Aš išėjau tenai to, todėl, kad aš manau, kad šis nevykęs susitarimas susilpnins darbuotojų teisės panaikins aplinkosaugos taisyklės ir taip pat pakenks bendruomenėms, toms, kurios ir, apie kurias ir taip vyriausybė buvo pamiršus ištisus dešimtmečius. Taigi šis sustarimas pakenks visai jungtiniai karalystiai. Bet ne visiems gal vienodai. Moteris labiausiai nukentės. Ir tie, kurie turi šiandien, kurie skursta šiandien, turės dar mažiau ateityje. Taigi, aš manau, kad mums turi būti leista pasirinkti ar likti ES ir išstoti su šiuo susitarimu. 2016 metais e, Junktinė karalystė nemirė ir mes turime žengti toliau. Ir čia Strasbūrė noriu labai aiškiai pasakysi, aš ir toliau ginsiu darbuotojų teisės, aplinkosaugos standartus, kovosiu už tai, kad visi, kam šis sutarimas gali pakengti, už jų teisės. Aš ne, nesiliausiu kovoti už tai, kad Britanija liktų Europos Sąjungoje. Dėkuoju. Turime dvi mėlynas korteles keturių tai tikrai neprimsime, galbūt dvi. Pirmoji, jei e, sutinkate, ponė, neprivalote, ar sutinkate atsakyti į klausimą pagal mėlyną kortelę? Taip. Pone Habib. Ačiū. Pone, Pone Philips, kalba apie suprastėjusius standartus, kurie atsirastų Junktinė karalystė išstojus iš ES. Ar ji nemano, kad e, mes visame pasaulyje įskiepijome didžiasias Britanijos vertybės? E, jos pasitarnauja visam šiam kontinentui ir mūsų parlamentui. Ar galėtume išgirsti atsakymą? Pone pirminkė, aš nesuprantu, kodėl tie žmonės tai bijo demokratijos ir e, kad galėtume sugražinti žmonėms e, į rankas ne, ne tik sprendimą dėl savo šalies ateities, bet ir dėl viso kontinento. I might actually run a clapometer on the next question that comes from Mr. Foreman Kita kartą matuosiu plojimų stikrumą, a, a, stiprumą. Aš sutinku suteikti žodį pagal dvi melinasias kortelės, ne keturias. Reikia paklausti ponios. Atsiprašau, ponė Forman, bet e, neprimtas klausimas jūsų. E, aš būčiau leidusi, bet pamiršau paklausti kalbėtojos, ar jie atsakys. Jis sakė, kad ne. Taigi tęsėme mm, diskusijas pagal kalbėtojų sąrašą. Kitas kalbėtojas yra ponas Kampe, Kampo Menozi. Dėkoju, ponė pirmininkė. Kažkas sakė, kad apie šį klausimą esame jau kalbėję. Iš tikrųjų, pradame apie dviejus metus. Ta, Ir e, breksitas dar neįvyko, tai taip, didelė dalimi dėl to, kas vyksta Didžiojo Britanijoje, bet ir dėl to, kaip e, Bruselis įvertino visą padėtį. Jam atrodo, kad tai yra tiesiog kažkoks jokelės, kad viskas yra nerimta, tačiau tikrovė yra kitokia. Ir galiausiai šiandien mes turime susitarimą ir reikės dar palaukti, kad sužinotume, ar jis patenkina Didžiojo Britaniją ar ne, ir kas iš tikrųjų toliau įvyks. Ši Europos Sąjunga da, dažnai kalba apie tai, kas vyksta visame pasaulyje. Tačiau da, Europos Sąjunga nėra pagrindinė pasaulio veikėja, ji tik tai naudojasi tarptautinėmis krizėmis, gindama savo interesus. Uh, Pavyzdžiui, žinome, kad ES remia Škotijos nepriklausomybę, nes tai sukeltų nestabilumą Junktinėje karalystėje, tačiau atsisako paremti katalonus nepriklausomybės siekius. Na, nu, taigi matome, kas vyksta ir kaip nenusekliai elgėsi ES. Dėkuoju toliau, panas Lungren. Dėkuoju. Situacija Turkijoje yra visiškai neprimtina. Šalis e, tampa vis autoritariškesnė ir mažiau demokratiška. ES turėtų nutraukti bet kokią ekonominę paramą šiai šaliai. Ir bet koks susitarimas e, dėl galimos narystės ateityje turi būti sustabdytas. Reikia pasiūsti aišku signalą. Jūs Turkijoje diskvalifikavote save mm, dėl ateities bendradarbiavimo. Kai dėl biudžeto, po to, kai išstos Junktinė karalystė, biudžetas aišku turės sumažėti. Kas šiame parlamente jūs priverčia tikėti, kad mano šalis Švedija uh, norės minėti, e, da, mokėti dar 15 milijardų švedijos kronų į ES biudžetą. Mes visą laiką buvome e, vieni iš didžiausių mokėtojų ir užtenka jau. E, užuot to, pra, užuot darius tai, turėtume pradėti diskusijas dėl to, tikslo, dėl kurio ir buvo sukurta Europos Sąjunga, dėl taikos ir ir priekybos, o ne imperijos kūrimo organizacija. Dėkoju toliau, panas Kartai. Airijos siena jau per daug griežta. Ji frustruoja ekonominius, socialinius ir politinius mm, pokyčius. Ir daugelis už tai moka per didelę kainą. Penktadienio susitarimas dėl bendros narystės ES leis šiek tiek sušvelninti pasarųjų dešimtmečių padarytą žalą. Todėl e, Brexitas yra toks e, pavojingas dalykas. E, jis kelia pavojų visam taikos procesui Airijoje. Taip pat daug buvo kalbama apie e, Airijos pasienį. Mes remiame šį susitarimą, nes jis geresnis nei alternatyva. Tačiau šio susitarimo negalime dar silpninti, negalime numatyti veto, negalime numatyti galimybės, e, kad kiekvienas darbuotojas, e, ūkis ir, ir, ir, ir pilietis Airijoje būtų pamtas įkaitų ir turėtų mokėti išpirką. Aišku, geriausias būdas apsaugoti mūsų šalį nuo breksito pavojaus yra suvienyta Airija. E, Junknės Europos Sąjunga visą laiką vaidina tai darės vaidmenį. Tikiuosi, kad šis parlamentas yra pasiruošęs dalyvauti didžiosiuose konstitucinėse dėrybose, kurios uh, įvyks dabar vieną minutę, ponas Nikolau Alavanoš. Uh, pirmininkė. Pavojinga. E, e, e, Europos automs kelia pavojų prieštaringi vadovų tarybos sprendimai. Minima konkurencija su Rusija ir Amerika, visi nori primesti savo valią vidurio rytams. Kalbama apie sankcijas, Bet, pavyzdžiui, tokie įvykiai kaip Sirijoje mums viską aiškiai pasako. Turkija tiesiog praktikuojasi. Mm, Turkija bando prasiveršti į Kiprą ir ten sukurti išskirtinę ekonominę zoną. Prancūzijos buržuazija nori laimėti laiko, stengiasi laimėti laiko, nors nepaisant to, kad Prespa susitarimo šalis patiria didelę žalą. Naujosios demokratijos vyriausybės pozicija yra pavojinga mūsų tautoms ir todėl turime e, kovoti su tais imperialistiškais planais. Toliau Gonzales Pons. Dėkuoju. Žvilgtelėjau atgal ir per tas penkerius metus buvo labai daug rimtų krizių. Tai migracijos krize, euro krize, Graikijos krize, Rusijos e, invazija į Ukrainą. E, terorizmas, populizmas ir taip pat e, įstatymo viršenybės krizė kai kuriuose valstybėse, e, institucijų legitimumo dėl špicen kandidatų procedūros, komercinis, prekybinis karas tarp JAF ir EU, ES, taip pat ir Brexitas, nes Brexitas yra populistinė, populizmo krizė. Tai taip pat ir valstybinis perversmas Ispanijoje, populizmas ir mano šalyje kelia e, problemų. Tai buvo sunkus penkeri metai, bet mes 27 šalis esame vieningesnės ir stipresnės. Europa ir toliau yra geriausias politinis sprendimas per žmonijos istoriją. Ačiū Jean-Claude, ačiū tavo komisijai, Miguel Johannes. Mišel, visiems jiems dėkoju, kad ir kokius sunkus dabar laikai yra, mes matome pavyzdį, ką reiškia dirbti rimtai, e, atkakliai ir su didelė meilė Europos projektui. Jean-Claude, e, tu e, sugebi padaryti, kad ispanas toks kaip aš jaustusi, kaip liktai būtų luksemburgietis. Dėkoju. Ačiū, ponas Korbet. Prašyčiau tylos salėje. Tai yra labai nepagarbu kalbėtojams. Taigi, ponas Korbet, pusantros minutės. Ir prašau, klausykite kalbančiojo. Labai gerai pastebėta. Čiosios Britanijos vyriausybė bando e, prastumti susitarimą per tris dienas, turi būti tris kartus svarstyta komitete. Šimtas. 100 e, 50 puslapių naujas susitarimas, kuris nėra įvertintas pagal e, kokią įtaką turės. Nėra e, jokios tikimybės, kad šis susitarimas bus patvirtintas bent dabar toks, koks jis yra. Bus pateikta pakeitimų, nors laiko labai mažai. Kai kurie pakeitimai yra nukreipti į švelnesnį breksitą, nes neapsi, neapsigaukime, tai yra mm, sunkus, chaot, pakankamai chaotiškas e, breksitas, išeimas iš Mūtų sąjungos, iš bendros rinkos, tai yra blogas susitarimas ir e, Didžiai Britanijai, ir Europos Sąjungai. Bet bus ir tokių, kurie sakys, kad bet koks susitarimas, bet koks sprendimas turi būti vėl tvirtinamas referendumu. Ir tai tai yra teisinga, nes pasirodo, breksitas yra visai netoks, koks buvo žadamas prieš, prieš 3,5 metų prieš referendumą. Todėl dabar e, rinkėjai mato, kad tai yra ne tai, dėl ko aš balsavau ir aš noriu vėl pareikšti savo valią. Ir būtent tai ir reikėtų padaryti, to nori e, žmonės, tą matėme Londone, tą matome iš apklausų kad Britai nori dar kartą apsvarstyti šį e, pražutingą sprendimą mūsų šaliai. Dėkoju. Uh, Pone Korbetai, jums iškeltos dvi mėlynosios kortelės, tik vienai suteiksiu laiką. Nes 20 žmonių nori pasisakyti pagal e, spontaniškus pasisakymus, pasisakymų procedūrą. Ar, Dob, ar atsakysite pono Dobniai klausimą? Taip, pone Dobniai. Norėčiau paklausti pono Korbeto. Ką jis pasakytų penkiems milijonams darbininkų, kurie balsavo už išstojimą, kaip jūs e, pasakysite, kodėl jūs išdavėte jų e, balsą, jų nuomonę, e, nes jūs pats balsuojate prieš susitarimą ir jūsų partija. Dauguma e, mūsų partijos rinkėjų balsavo už pasilikimą ES jau tada, dabar dar daugiau jų balsuotų už pasilikimą, nes net ir tie, kurie balsavo už išstojimą, suprato, kad, ES, kad išstojimas iš ES jiems kainuos darbo vietų, ekonomikos gerovės ir bus nenaudinga Didžiai Britanijai. Būtent todėl mūsų mūsų partija yra prieimus teisingą sprendimą, kad bet koks sprendimas dėl breksito dabar turi būti vėl dėl jo balsuojama referendume. Ačiū. Ponas Geleher, minutė. Aš irgi pritariu tam, kad Junktinė karalystė balsavo už išstojimo. Bet labai svarbu pasakyti, kad tie, kurie palaikė išstojimą, pripažįsta, kad išstodami be susitarimo mes tikrai, na, tai bus daug pasiekmių ir Airijai, ir taikos procesui. Būtent apie tai nebuvo kalbama prieš referendumą. Ir tai dabar yra pats svarbiausias klausimas, svarstant pasitraukimo sutartį e, e, ir derantis Junktiniai karalystiai ir, ir Europos Sąjungai. Bet būkime atviri, ne Europos Sąjunga trukdo išstoti, e, jų parlamentas trukdo, jie vilkina šį procesą ir tas e, ir kaip viskas besibaigtų, e, tai turi būti artima tam susitarimui, kuris buvo pasiektas. Ir kuo mažiau turi nukentėti Airija ir Šiaurės Airija. Taigi mes turime užtikrinti, kad e, bendruomenių būtų, rūmose būtų įsigilinta į šį susitarimą ir taip pat čia Europos parlamente. Taip pat negalima pažeikti Europos piliečių teisių Šiaurės Airijoje. Būtų didelė gėda, jeigu e, būtų deportuoti Europos piliečiai iš Šiaurės Airijos į Airiją. E, pusantros minutės, ponė Rantke. Ačiū, ponė pirmininkė, kolegos. Juk ne karalystėje yra sekama pasaka. Ir čia e, yra žmonių, kurie prisidėjo prie tos pasakos sėkimo. Tai būtent ta pasaka yra, kad, ne, kad ES mes nusibodome, jie nori, kad išstotumėm, jie nori savo reikalais užsiimti. Ir mūsų parlamentas vis dar yra ir Britų e, piliečių parlamentas. ES nepavargo nuo Britų, juk nuo Junktinės karalystės, nepavargo nuo konstruktyvių diskusijų. Šis projektas paremtas daugia šališkumu, taigi dėrybomis ir sprendimų ieškojimu. Mum mes pavargome nuo ministrų pirmininkų, kurie žarstos ir pas, e, pas, e, pas žarstosi pasiūlymais, kurių negali įgyvendinti. Mes esame pavargę nuo ministrų pirmininkų, kurie nesupranta, kad jeigu jie, šis susitarimas bus atmestas parlamente, reikės vėl suburti žmonės į referendumą, kad jie galėtų balsuoti ir išsakytų savo valią. Madison, you, all... Ponas Madison, dėkoju, aš norėčiau padėkoti. De Jums da, kitą mėnesį jūsų čia jau nebus, mes galime de, tikėtis ir prieš penkias dienas panas Junkeris pasakė, kad nėra iš tikrųjų jokių argumentų toliau dėlsti. Taigi breksitas turi įvykti tiems, kas sėdi kairėje, kas kalba apie demokratiją ir apie tai, kad kažkas bijo naujo referendumo. Aš norėčiau pasakyti, kad jungtiniai karalystė yra milijonai rinkėjų, kurie da, E, nesidžiaugia tuo, kad jūs esate čia Europos parlamente. Taigi ką daryti? Rengti naujus Europos parlamento rinkimus, todėl kad žmonės nėra patenkinti e, ankstesnių Europos parlamento rinkimų rezultatais. Ne, jūs čia dirbsite penkerius metus, kad ir kas, manyto apie to, kas ką manytų apie tos uh, rezultatus. Taip, ir tas pats pasakytina apie Brexitą. Gal po 20 metų bus rengiamas naujas referendumas, kad Junktinė karalystė sugrįžtų į Europos Sąjungą. Uh, Bet nei Brexito partija, nei de, kraštutiniai dešinieji tikrai nelaimės kitų metų, kitų rinkimų vien dėl to, kad jie išvarė Junktinę karalystę iš ES. Ponas Hanan, mane stebina ne tiek nes, parlamentarnės sažiningumas, bet tai, kad jie atsisako dabar atidėti išstojimo tai datą. Jie galėjo viską atmesti, tačiau jie ir toliau slepia savo tikruosius motyvus. Ir jiems atrodo, kad jeigu jie ir toliau ragins rengti rinkimus, bet balsuos prieš, da, jie kažką pasieks, jei jie dar kartą sužlugdys susitarimą, da, kažkas kažką e, pasikeis. Panašu, kad jie patys tiki savo skleidžiamą propagandą, kad visi, kas balsavo už breksitą, yra kvailiai, bet jie neatsižvelgia į tikrovę. Konservatorių partija da, lyderiauja pagal visas visuomenės apklausos nuo. Um, apklausas. Mums reikia šio susitarimo, da, kuris užtikrintų, kad liksime gerais kaimynais Arba da, bus rengti pirmalaikiai rinkimai, laimės konservatoriai ir bus susitarta dar dėl griežtesnių sąlygų, išstojimo sąlygų. Dėkuoju, panas Faraž. And... Uh, Atsiprašau, ponas Smith, užduotą klausimą. Aš dėkoju, aš dėkoju ponui Hananui už jo pastabas apie tai, kad jis kalbėjo apie nesažiningus politikus ir gal jis galėtų atsis, atsiprašyti už savo pasisakymą, kad niekas nenori išstoti iš vidaus rinkos. Tai apie tą jis kalbėjo per Brexito kampaniją. Tačiau panašu, kad šiandien jo pozicija yra kitokia. Tai gal, jis, gal ponas Hanas norėtų atsiprašyti dėl savo tokių pareiškimų. Bet taip nėra, aš to nesakiau per rinkimų kampaniją. Jūs paėmėte tą citatą iš e, interviu, kurį aš daviau 2015 metais. Ir tuomet aš kalbėjau apie tai, kad mums reikėtų Šveicarijos modelio. Man labai įdomu, kaip jūs, kuri, žmogus, kuris uh, nuolat reikalavote, kad Škotija surinktų referendumą, surinktų referendumą ir jūs gynėt referendumo mintį, dabar jūs visiškai priešinatės įvykusio referendumo rezultatams. Gerai, taip, aš žinau, kad kai kas norėtų užduoti dar papildomą klausimą, mes leidome užduoti vieną klausimą, bet dėja negalime toliau takyti mėlynosios kortelės procedūros ir dabar vieną minutę suteikime ponui Faražui praėjo trys baisus e, dėrybų metai ir Mišelės Bernie e, privertė Johnsoną pasirašyti naują susitarimą. Ir tai reiškia, kad bus laukia dar treji metai sudėtingų baisių dėrybų, kurių pabaigoje Junktinė karalystė liks ES kolonija. Kodėl ES šitaip elgesi? Todėl, kad e, jie nori, kad būtų atidėtas išstojimas. Ir e, dabar Johnsonas nori, kad, e, gerindamas konservatorių reitingus, kad mums, mums būtų primestas šis susitarimas. Čia kalba eina apie torių išgyvenimą, o ne apie šalį. Mums reikia iš, uh, užtikrinti, kad mes sukurtume visų partijų alijansą, kad laimėtume per kitus rinkimus ir, tam, e, ir užtikrintume, kad Junktinė karalystė pasitrauktų iš ES galutinai. Pono Junkeriui aš galiu pasakyti, kad aš klausiausi jau. Daugybę metų klausiausi jūsų kalbų, bet aš galiu Jums pasakyti, kad man vis tiek atrodo, kad lapkričio mėnesį, skirtingai nei kas nors čia uh, e, uh, e, tikėsi, mes vis dar būsime šioje salėje. Aš turiu atsiprašyti, kad mes negirdėjome pono Faradžo e, pasisakymo pagalbos dėl e, to, kad dėl jūsų emocinės reakcijos. Toliau ponas Tajani. Pone pirmininkė, mielas Donaldai, mielas e, Žanai Klodai, aš pritariu jūsų pasipiktinimui dėl to, kad Europos vadovų taryboje nebuvo priimtas teigiamas sprendimas dėl Vakarų Balkanų. Kinija, Turkija, Rusija. Saudo Arabija, visos šios šalis investuoja ir laiką, ir pinigus Balkanuose. Tačiau mes nieko nedarome tam, kad užtikrintume stabilumą šiame regione. O stabilumas regione yra būtinas, kad, kad turėtume stabilumą Europoje. Tai buvo neįgiamas signalas. Ir tai parodo, kad šioje, e, šiame regione ES nebevaidins strateginio vaidmens. Be to, mes nesugebėjome Turkijai paaiškinti labai aiškiai, kad nereikėjo invazijos šiaurės Sirijoje ir kad kurdų teroristai nėra, kurdų teroristų nėra šiaurės Sirijoje, jie yra Turkijoje ir tenai jie turi būti sulaikyti. Kaip mes ir toliau galime nuolat kly, e, klysti? Darome klaidas dėl to, kad tam tikros valstybės narės vadovaujasi vien nacionaliniais egoizm, e, e, egoizmais, egoistinėmis paskatomis. Kodėl mes ne, negalime taip pat sugebėti, nesugebame uh, pasmerkti tai, kad Turkija uh, remia save plieno pramonę ir tai kenkia mūsų plieno gamintojams. Uh, Kodėl mes nesugebame susitarti tam, kad mes galėtume turėti bendrą poziciją tarptautinėje remoje ir kitoje e, konferencijoje, kurioje bus kalbama apie Europos e, Sąjungos ateitį, turime kalbėti apie tikras reformas. Mes turime sugebėti renkti tokią, formuoti tokią politiką, kuri užtikrintų, kad Europos balsas būtų visuomet girdimas pasaulyje. Vieną minutę, poniai Markus. Aš norėčiau kreiptis į poną Junkerį. Per, jų, per jūsų kadenciją jūs e, gerbėte įvairovės principą ir tai yra labai svarbus principas. Jei pažvelgtume į tarybos išvadas dėl daugiametės finansinės programos, pamatytume, kad išsiskiria nuomonės e, tarp 27 valstybių narių dėl pirminkančio Suomijos pasiūlymo. Didžioji dauguma valstybių narių nepritarė pirmingaujančios šalies pasiūlymui. Taigi išvadose į tai neatsižvelgiama arba taip pat neatsižvelgiama į Europos parlamento nuomonę. Tai reiškia nesugebėjimą e, e, įgyvendinti politinių įsipareigojimų, kuriuos prisijėmė ponia van der Leyen dėl e, dėrybų tie įsipareigojimai e, dabar skiriasi nuo pradinių. Taigi turime užtikrinti, kad solidus ir pakankamas biudžetas būtų patvirtintas iki 2020 pradžios. Turime būti pasiruošę. Tačiau neprivalome taiksyti su tuo laiko spaudimu, kuris gali neigiamai pas, pa, paveikti tą galutinį sprendimą. Dėkoju toliau, ponia Keller, vieną minutę. Pone pirmininkė, ponia komisijos e, nariai, e, brangus pirmininkė Donalė Taskė, jūs pasiekėte susitarimo su Žanu Klodu Junkeriu, komisijos pirmininku, kurį taip pat noriu pasveikinti. E, gerbdami Europos taisyklės, taip pat gerbdami suverenų Britanijos žmonių pasirinkimą. Ir čia norėčiau pasmerkti Nigelo Faražo po, požiūrį. 20 metų e, mūšį dėl Europos. Šiandien svarbiausia yra ateities santykiai ir norėčiau pasidžiaugti Mišelio Barnie darbu ir jo veiksmais, stiprinant 27 valstybių narių sanglaudą. Taip pat noriu pas, pa, padėkoti ponui Kanietė, e, kurie kartu kūrė e, Europos ateities viziją. E, turbūt dar reikės naujo pranešimo, tačiau negalima, naujo susitarimo, tačiau negalima leisti, kad jisai susilpnėtų. Bet kuriuo atveju aš noriu pasveikinti Jūs ir padėkoti Jums už Jūsų pastangas e, įtvirtinant ateities Europos projektą. Dėkoju dabar, ponė Scott Keitel, vieną minutę. Dėkoju, pirmininkė. Nors Johnsonas bando priversti, kad Westminsteris pas, patvirtintų šį susitarimą, bet mūsų pareiga yra viską padaryti tinkamai, nes jis yra svarbus ES ir Britanijos interesams. Kadangi breksitas visų pirma buvo sugalvotas kaip išpolis prieš bendros rinkos vientisumą ir stan, Europos standartus, turime tam, nepa, ne, tam nepasiduoti ir ginti tuos standartus. Mes džiaugiamės pono Barnie idėją dėl vienodų žaidimo taisyklių, kurios užkirstų kelią e, Junktiniai karalystiai kenkti bendrai rinkai ir mokesčių ir darbuotojų standartams. Tačiau Johnsonas šias, šios apribojimus išbraukė iš e, išstojimo susitarimo ir paverties politinėmis deklaracijomis, kurios nėra privalomis, pri, pri, kurios nėra privalomos. Ir todėl vėl kyla pavojus bendros rinkos vientisumui. Europos parlamentas jau sutarė, kad netvirtinsime susitarimo prieš tai, kol to nepadarys Vesminsterio parlamentas. Ir turime laikytis šios pozicijos, nepaisant tarybos spaudimo. Mūsų pareiga yra užtikrinti, kad Europos projektas būtų apsaugotas ir taip pat esamų ir būsimų Europos piliečių interesai būtų apginti. Vieną minutę, ponas Panza. Dėkoju, ponė pirmininkė. Klimato kaitos komisijos išvados yra labai aiškios. Ir matome, kad vadovaujama ideologijomis ir tai nesprendžia problemų. Ir matome, kad Verbanijos provincijoje Piemonte ir kitose vietose žuvo žmonės, nes tenai vyksta gavinės nelaimės. Da, mokesčiais neįspręsime aplinkosaugos problemų. Turime leisti vietos valdžiai įsi, imtis veiksmų laisvai ir kad jau už tai nebūtų baudžiami. Dar vienas dalykas, užtikrindami, kad solidarumo fondas, kurį siūlo Europos komisija ir taryba, būtų naudojamas uh, tiems tikslams, kuriems jis yra skirtas, o ne, ne, kažkokio, ne kažkokioms svajonėms įgyvendinti, kurios susijusios su breksitu, pavyzdžiui. Pasinaudokime šio fondo lėšomis tam, kad mes galėtume padėti už, užkirsti kelią gaviliniams nelaimėms, kurių matome vis daugiau ir daugiau. Ponas Sinčič, vieną minutę. Dėkuoju. Pone Junkeri, pone Tuskai, jūs uh, apgailestaujate dėl to, kad Britanija nori išstoti, jūs esate nustebę, kad kyla problemų dėl stojimo dėrybų dėl šiaurės, su Šiaurės Makedonija ir uh, Albanija. Pasakysiu, kodėl kroatai taip nusivylė ES. Mūsų premjeras pažadėjo, kad įstojus į Europą mums nebekils korupcijos, problemų. Tačiau tai neįvyko ir žmonės nusivylė. Kroatija yra viena labiausiai korumpuotų šalių Europoje. Tai patvirtina ir vis naujai pasirodančios ataskaitos. Ir jūs pasitikite tokia korumpuota šalimi. Už 10 tūkstančių eurų galima nusipirkti bet kokį nutarimą, teismo, kitos valstybinės institucijos nutarimą. Uh, E, klausia vagies, ar tu vagis, jis atsako, ne, aš ne vagis ir tada jie nusprendžia, kad ne, e, nusikaltimas nebuvo įvykdytas. Taip vyksta dešimtmečiais. Žmonės tikėjosi, kad įdėksite aukštesnius standartus Kruatijoje, bet įvyko priešingai. Jūs e, mm, priemėte, pavyzdžiui, Kroatijos spren, teismo sprendimą dėl kašuicos lėšų ir fondų. Tai, tai, taigi standartai dar suprastėjo Kroatijoje. Ar primsite klausimą iš pono Sukol? Pone Sinčič, kreipiuosi į Jūs. E, ponas Sokol pagal mėlynosios kortelės principą nori užduoti Jums klausimą. Ar sutinkate? Ačiū. Prašom klausti. Dėkoju. Pone Sinčič, tai jau ne pirmas kartas, kai jūs meluojate, apgaudinėjate. Ir klausiu, kodėlgi taip darote, kodėl darote padarėte viską, kad Dobrovka Šuica nebūtų nominuotas, o Teisinių reikalų komitetas pasakė, kad viskas yra gerai. Taigi jūs keliate problemą savo paties šaliai. Prašau, neselkite šitaip. Prašau, paaiškinkite, kodėl bandote pakengti Kroatijai. Prašom. Pone Sokol, tikiuosi, kad jūs suvokėte, kaip veikia Kroatijos nusikal... baudžiamasis kodeksas, kuriame kalbama apie e, parlamentarų e, kyšių siūlymą per parlamentarams. Aš mm, kalbėjau ir su žiniasklaida apie pono Šuicą atvejį ir pamatysite, kad e, žmonės pasitikėjo Europos institucijomis. Taigi, pasitikima pačiamis korumpuočiausiamis institucijomis ir jų nekvestionuoja. E, toliau ponas Tobė kalbės vieną minutę. E, e, Dėkoju. Jei jau kalbam apie breksitą, tai svarbiausias dalykas yra tai, jog Europa turi ir toliau išlikti rami turėtumėm neleisti Boriso Johnsono e, jo šalies interesų, jo interesų nukreiptų į Didžiąją Britaniją e, imti viršaus. Mes turime užtikrinti, kad būtų suteikta pakankamai laiko, jeigu bus nuspręsta pratesti dėrybas arba jeigu mm, bendruomenių rūmai visgi nuspręs, kad reikia referendumo. Man atrodo, kad mes turime būti vieningi ir ta turi, vienybė turi būti mūsų vedlė. Pavojingiausia e, mums būtų E, išstojimas be susitarimo. Geriausia būtų, jeigu Britai liktų ES, bet jeigu ne, tai reikia nesugadinti santykių ir ne, nesusipykti. Dėkoju, ponas Benifei, minutė. Dėkoju Dar kartą mus e, nuvylė tarybos išvados, nes dėja nepavyko dar kartą susitarti dėl to, kad ES turėtų iš tikrųjų tuos finansinius išteklius, kurie reikalingi, kad galėtume keisti padėti e, pasaulyje. Labai labai apmaudu, kad pavadomus nepavyko susitarti dėl daugiametės finansinės programos. Panašu, kad nesutrėme dėl visko, dėl nacionalinių indėlių, dėl sanglaudos politikos mažinimo, dėl nuosavų išteklių. Ir taip e, atsiranda rizika, iškyla rizika realioms programoms. Dėl Sirijos ES stebime, stebime, kaip Erdoganas e, vykdo karinę agresiją ir mes paliekame, da, išduodame savo da, e, sąjungininkus, kurdus. Ir ne, nekalbama apie ekonominės ir priekybinės sankcijas, apie neskraidimo zoną, kurio uh, Kalbama buvo ir apie kitus e, klausimus. Tačiau mums vienaip ir kitaip e, nepavyksta užtikrinti, kad Europos parlamentas galėtų kažkaip išjudinti iš miego, šito ilgo miego Europos Sąjungą. Dėl e, melinųjų kortelių nebesuteiksiu žodžio, todėl kad spontaniškų pasisakymų bus 20, daugiau irgi nepriimu prašymų. Pone Harantsova minutę, prašom. Dėkoju, pirmininkė. Brexitas yra pagrindinė tema, todėl aš norėčiau išreikšti nusivylimą vadovų tarybos uh, sprendimu dėl plėtros dėrybų. Šiaurės Makedonija ir Albanija padarė viską, ko mes prašėme. Jie įvykdė tikrus, tikrų pokyčių, sumokėjo politinę kainą. Ir kokią mes žinę jiems dabar siunčiame. Tie, kurie E, priešinosi dėryboms, turėtų pasakyti, kokių dar veiksmų jie tikisi. Be to turėtų padėti Šiaurės Makedonijai ir Albanijai įgyvendinti tuos veiksmus, skiriant finansinės ir politinės priemonės. Negalime palikti tų šalių nežinioje, ką jiems toliau reikia daryti. Šiaurės Makedonija ir Albanija yra NATO valstybės, todėl mes esame joms ir patys saviems savo įsipareigoję tęsti plėtros e, procedūras. Dėkoju. Ačiū. Minutė, ponia Bardela. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Kiekviena tarptinė. D... Krizė parodo, kad ES yra neįgali. Visos valstybės narės vienodai, vienu balsu pasmerkė Turkijos e, vykdomą invaziją Sirijoje. E, tačiau mes nesutarėme dėl e, konkrečių priemonių skirtų Erdoganui. Buvo tik tai pasakyta, kad negerai yra tai, tai kas vyksta. Pasinaudokime 29 straipsnį, kuris leidžia mums taikyti embargą visai Turkijai. Taip pat galima būtų taikyti, nu, nustoti turkiškų prekių, sustabdyti turkiškų prekių įvežimą. Tačiau mes nieko nedarome, mes nenorime taikyti ekonominių sankcijų. XIX metais buvo sakoma, kad Osmanų imperija buvo ES ligonė, ligonė. Tačiau šiandien tas ligonės esame mes. Turkija nuolat mums grasina migrantų srautais, da, o da, jūs ir toliau kalbate apie tolesnę da, plėtrą, nepaisant to, kad ši šalis nuolat mus žemina ir žaidinėja. Dots, minutė. Ačiū pirmininkė dar viena vadovų taryba, dar vienas susitarimas ir dar didesnė Boriso Johnsono kapitulacija. Ministras pirmininkas, kuris spalio antrą pasakė, kad Junktinė karalystė E, išstos iš ES pilna visa savo sudėtimi, o pasirašęs sutartį, pagal kurią Šiaurės Airijai mokės e, atitinkamus mokesčius ir išliks muitų sąjungoje. Ir Brexit ir buvo patvirtinta, kad e, prekes e, bus e, muitin, muitų mokesčiais apmokestinamos ir net muitų deklaracija kainuos apie 65 svarus, svarus sterlingo. Ir tai bus didžiulis, e, didžiulė našta Šiaurės Airijos ekonomikai ir atskirimas e, Šiaurės Airijos nuo bendros Junktinės karalystės rinkos. E, vienas ekonomistas iš Šiaurės Airijos jau pasakė, kad Šiaurės Airija taps stebėtoje Junktinės karalystės prekybos susitarimų. Tai yra gėda. Ir kaip Johnsonas sakė, e, kaip jisai pats sakė, joks Britų premjeras negali pasirašyti tokio susitarimo. Dabar žodis minutiai ponui Niedermayeriui. Dėkoju. Aš kalbėsiu ne apie breksitą, aš kalbėsiu apie Europos vadovų tarybą. Pirmiausia, norėčiau padėkoti ponui Tuskui ir Junkeriui, ponui Junkeriui už jų uh, E, darbą ir paskutinėje vadovų taryboje ir per visus penkerius metus. Bet kaip matome, kartais tų pastangų negana. Ar taryba yra bendradarbiavimo, pasitikėjimo uh, ir uh, pagarbos vieta ieškant sprendimų ateičiai, ar tai yra vieta politinių žaidimų, nesutarimų, o kartais netgi nenuseklių sprendimų. Man atrodo, kad pastaroji vadovų taryba būtent buvo va tokia, tas antrasis variantas. Tikiuosi, kad tai yra e, išskirtinis atvejis, kitaip mes turėsime labai rimtų problemų. Dėkoju, ponas Šyder, minutė. Dėkoju pirmininkė. Brexitas yra tokia nesibaigianti istorija, pasaka be pabaigos. Jau trečias ministras pirmininkas dirba šioje srityje ir kuo toliau, tuo blogiau. Brexitas yra ir susiskaidžiusių torių, ir politinio egoizmo, ir Johnsono savavališkumo. Sava E, pasiekmė ir piliečių nepaisimo. Jeigu jau reikia breksito, tai tada reikia ir normalios, normalaus susitarimo. Bet e, koks breksitas bebūtų, socialinių teisių, vartotojų apsaugos, sveikatos apsaugos sistemos, e, visos šios sistemos nu, nukentės Didžiojo Britanijoje. Vyriausybės mes nesulaikysime nuo klaidų darimo, bet mes geriau patys nepadarykime klaidų. Ir mano nuomonė, Europos parlamentas gali spręsti dėl susitarimo tik tada, kai visi Britų parlamento rūmai bus patvirtinę šį susitarimą. Tik tada bus mūsų eilė. Dėkoju. Minutė ponui Kučiuk. Благодаря, госпожо председател, уважаеми колеги. Дякую, пане пирмінке. Gerbėjai ponai ir ponios. Praeitoje Europos vadovų taryboje da, vyko labai svarbios diskusijos. Buvo kalbama, pavyzdžiui, apie tai, kaip galim būtų užkirsti kelią humanitarniai katastrofai e, šiaurės. Sirijoje kalbama buvo ir apie daugiametę finansinę programą, apie breksitą. Tai yra labai svarbi tema. Junktinė karalystė netrukus pasitrauks iš ES. Borisas Johnsonas uh, nori, kad Junktinė karalystė išstotų iš ES jau spalio 28 dieną. Tačiau panašu, kad jis nežino, kaip tai galima būtų padaryti. Mes turime atsižvelgti į Britanijos žmonių valią, kurią jie labai aiškiai parodė praeitą savaitgalį. Be to galiu dar paminėti, kad dėl Šiaurės Makedonijos ir Albanijos buvo padaryta istorinė klaida, nes kiekvieną kartą, kai atidedamos dėrybos dėl stojimo, daroma klaida. Mes turime užtikrinti stabilumą šiame regione ir negalime da, nesuteikti europinės perspektyvos Šiaurės Makedonijai ir Albanijai. Dėkuoju, telefonė Gančia. Um, aš jos nematau salėje, taigi toliau kalbės ponas Kristoforų vieną minutę. Pone pirmininkė, aš norėčiau padėkoti Europos e, vadovų tarybai už tai, kad ji pasisakė prieš e, Turkijos e, agresyvumą, Turkijos agresiją Kipro atžvilgių ir prieš tai, kad e, Turkija trukdo tinkamai veikti mūsų laisvai ekonominiai zonai. Taip pat dėkoju ponui Tuskui ir pono Junkeriu, kuris per pastaruosius penkerius metus sugebėjo atnaujinti jų vadovaujamas institucijas. Dėl to sustiprėjo visa ES per pastaruosius penkerius metus. dėja įvyko e, neigiamų pokyčių Kipro Respublikoje. Mes turime sureaguoti į agresyvę Turkijos politiką, tol kol nėra dar per vėlų. Aš klausiausi šiandien kolegų, kurie kalbėjo, kad negalima ir toliau leisti Turkijai naudotis mūsų vidaus rinkos privalumais, tuomet, kai jie vykdo invaziją Šiaurės Sirijoje ir kai jie nuolat pažeidinėja suverenios ES valstybės narės teisės. Aš manau, kad Turkija turi sumokėti ekonominę kainą už visus šios veiksmus. Tik taip jis supras, kad mes esame vertybių bendruomenė, vertybių sąjunga. Turime būti pasiruošę ginti tas vertybės. Tik taip ES galės įrodyti, kad mes vis dėlto esame svarbus ir kad su mumis privalu skaitytis. Dėkuoju. Toliau kalbės ponas Pikula. Picula, atsiprašau. Dėkoju. Praeitą savaitę vyko Europos vadovų tarybos posėdis ir dėja negalima sakyti, kad tai buvo toks posėdis kaip ir visi kiti. Žinome, kad labai daug laiko buvo skirta diskusijoms apie breksitą. Ir gal būtent dėl to tarybos išvados dėl Sirijos nėra tokios išsamios, kokiu tikėjomės, ir e, nebuvo da, taip pat e, priimtas sprendimas dėl daugiametės finansinės programos. Apgailėstaujame ir kad buvo nuspręsta nepradėti stojimo darybų su Šiaurės Makedonija ir Albanija. Visi šie da, e, veiksmai kenkia mūsų patikimumui šiais uh, itin nestabiliais politiniais laikais, kai mes susidurime su geopolitiniais iššūkiais ir kai mes turime didinti savo politinį vaidmenį kaiminystėje. E, be abejo, mes norime, kad breksitas vyktų tvarkingai ir kad mes apsaugotume savo piliečių gyvenančių Junktinėje karalystėje teisės, bet daug kas šiuo metu priklauso nuo Junktinės karalystės vyriausybės. Bet žinome, kad ir mes galime suvaidinti svarbu vaidmenį. Ponas Randžel. Dėkoju, panė pirmininkė. Pirmiausia, aš noriu pasakyti, kad mes negalėtume įsivaizduoti Europos politikos, pastarojo dešimtmečio Europos politikos be pono Junkerio. Ne tik dėl jūsų veiklos, bet ir dėl to, kad jūs esate tikras europietis ir humanistas. Ir aš norėčiau pacituoti Montesquieu. Ši citata apibendrina jūsų mintis. Jei aš galėčiau ką nors padaryti savo gimtinės e, e, labui ir kas pakenktų Europai, arba tai, kas būtų naudinga Europai, bet pakenktų žmonijai, aš manyčiau, kad tai, yra, tai būtų nusikaltimas. Tai puikiai apibendrina jūsų darbo rezultatus. Be to, aš norėčiau pakomentuoti ir Europos vadovų tarybo, e, tarybos posėdį. Pirmiausia, aš visiškai pritariu pozicijai patvirtintai dėl Junktinės karalystės ir uh, jos įstojimo iš Europos Sąjungos. Mes be abejo turime atsižvelgti į dėl Junktinės karalystės piliečių valią, bet kartu mes turime ab, e, labai aiškiai apginti ir ES vertybės. Ir gindami Europą, giname ir, Europos, ir Junktinę karalystę. Leisite taip pat pasakyti porą žodžių ir apie Balkanus. E, aš manau, kad e, apmaudu, kad nebuvo nuspręsta pradėti dėrybą su Šiaurės Makedonija ir ba, ar Albanija. Aš galimas pasakyti, kad uh, E, mums, e, šaliai, kuri yra ES vakaruose, kažkada reikėjo Europos ir aš manau, kad ir rytuose e, esančiam šalims jos taip pat šiandien reikia. Dėkoju, aš norėčiau patikoti pono Junkeriui už jūsų darbą ir už jūsų pasiryžimą atsidavimą ES. Ponas ir ponai, breksitas kelia visišką chaosą. Po vadovų tarybos ir lordų rūmų balsavimo irgi chaosas nesibaigia. Ir dar turi balsuoti žemutiniai rūmai. Uh, Vienintelis sprendimas yra atidėti išstojimą, tačiau yra ir kitų svarbių klausimų. Mums reikia ambicingos e, finansinės programos, kuri būtų daug didesnė negu, negu 1,3 BVP, kaip buvo kalbama ir e, per vadovų tarybą. Taip pat reikia spręsti klimato kaitos, migracijos, skaitmeninės e, darbo atvarkės sprendimų Reikia e, spręsti taip pat ir jaunimo nedarbą, socialinius klausimus ir taip toliau. Be to reikia tęsti ir BŽUP, e, sanglaudos politikos sritis, e, nes mūsų kaimo vietovės, juose lieka mažiau žmonių ir atskirtis tik tai didėja. Ačiū, ponė Kelė. Ponas Kelė spalio 31 yra už savaitės ir taip pat vyks, bus Halloweenas, visokie vaiduokliški dalykai, moliūgai ir taip toliau. E, kažkas turbūt norės per Halloweeną numirti griovyje. Ir man atrodo, kad e, labai svarbu, kalbant apie išstojimo susitarimą, skirti tam pakankamai laiko ir viską padaryti gerai. Jau laukiame trejus metus, geriau palaukti dar tris savaitės ar tris mėnesius ir viską sutvarkyti teisingai, užuot skubėjus ir viską padarius ne taip. E, atnaujintas išstojimo susitarimas, aišku, yra geriau negu netvarkingas Brexitas. Ir premjeras Johnsonas ir Mišelis Barnier e, nusipelno padėkų už tą greitą mm, susitarimą. Tačiau, kaip sakiau, reikia viską padaryti teisingai ir skirti pakankamai laiko. Taip pat e, su Gonzales Pons, pono Ranks ir kitų e, e, komentar, prie komentarų norėčiau prisijungti. Jūs iš tikrųjų puikiai dirbote valydami šį laivą ir Europą jums iš tikrųjų turi būti už tai labai dėkinga. Kolegos labai dėkoju, dabar atėjo sudėtinga dalis spontaniškų pasisakymų, yra 22 pasisakymai ir laiką tikrai neleisiu kalbėti daugiau. Prašom, ponas Kirstas. Pirmininkė, aš nerimauju, kad ponė Merkel ir ponas Makronas nesutarė dėl Sirijos. Jie nesutarė dėl plėtros į vakarų Balkanus, dėl daugiametės finansinės programos, dėl Turkijos ir grėsmės Sirijai ir dėl santykių su Rusija. Ir kai jie nesutarė, e, išeina kakofonija, kuri labai susilpnina mūsų poziciją. Norėčiau padėkoti pirmininkui Junkeriui už jo visą, ką jis padarė mano šaliai, Graikijai, be e, Ir čia turiu omenyje ne tik politinius aspektus. Ponas Junkeris myli graikus ir Graikiją, nepaisant mūsų silpnybių. Norėčiau taip pat e, pasakyti, kad jo meilė yra nesavanaudiška ir dėkoju jam už jo pastangas. Ačiū toliau, ponia Ward. Dėkoju, pirmininkė. Europos vadovų taryba žaidžia su mumis žaidimus jie mm, sutiko patvirtinti Johnsono mm, Brexito tvarkaraštį, bet nepatvirtino e, mm, plano, laiko plano dėl Šiaurės Makedonijos ir Albanijos prisijungimo. Jie pritarė melagiui Junktinės karalystės premjerui, bet nesilaiko savo pažadų Šiaurės Makedonijai ir Albanijai. Šių pažadų nesilaikimas gali reikšti istorinę klaidą. Kai dėl Junktinės karalystės kokia tarptautinė sutartis gali būti šitaip skubotai priimta, jos tinkamai neišnagrinėjus taryba vis bando permesti šį klausimą e, Europos parlamentui, neskirdama pakankamai laiko jį aptarti ir nuspręsti atmesti ar ratifikuoti. Brexitas magiškai neišnyks. Jeigu bus pritarta šiam susitarimui, tai bus tik e, pabaigos pradžia, o ne pradžios pabaiga. Dabar prasidės pati sunkiausia dalis. Ponas Ansip. Pone pirmininkė, E, brangus Žanklodai, kolegos. Visų pirma, norėčiau padėkoti Žanklod, Žanklod tau už